susiję su ES reindustrializacijos politikos poreikiu atsižvelgyti pastarojo metų 11 tarpilar ir alstom atvejus. Pirmiausia, suteiksime žodį ministrui Korčiakačiu, kad atvykote į mūsų posėdį. Žodis jums. Kalbėtos kalba po mikrofonu. So again, madam... Gerbiama ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponė komisarė, pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad negalėjau visų diskusijų metų čia dalyvauti. Taip jau išėjau, kad turėjau skubiai vykti namo, nes mes rengiame sustikimą Bratislavoje, vyksta intensyvus pasiruošimo darbas ir man teko keisti darbų tvarkaraštį Labai svarbu man buvo pristatyti savo poziciją, tačiau visų diskusijų metu likti čia negalėsiu. Neseniai Belgijoje ir Prancūzijoje paskelbti įmonių uždarimo atvejai e, tose regionuose sukėlė žmonių pykti. Caterpillar ir Alstom labai neseni atvejai atspindi platesnį fenomeną, kai masiškai atleidžiami žmonės ES. Sakoma, kad keičiasi ekonominė aplinka, na, o tie atleidimai be abejo turi socialinių didžiulių pasiekmių. Pramonės įmonės e, dažnai restruktūrizuojamos. E, mat, visą tai rodo, kad valstybėse narėse ES lygmenių yra reikalinga permasyti ES industrializacijos politiką. Turime apsispręsti, ar leisime uh, savo pramonės sektorių ir toliau snausti, ar imsimės veiksmų, kad galėtume pagerinti mūsų pramonės įmonių situaciją. 2013 birželį ES taryba pripažino, kad yra gyvybiškai svarbu turėti tvirtą pramoninį ES pagrindą. Tai turėtų būti ES konkurencingumo ir ekonominės plėtros vienas iš kertinių akmenų. 2014 metais buvo ap, aptarta daug įvairių kitų aspektų. Paminėsiu čia juos. Europos parlamentas ir taryba yra raginami parengti aktyvę pramonės politiką ES. Tai reiškia, kad Europos komisija turėtų parengti strategijas atskiriams sektoriams, turi didėti konkurencingumas, turi būti išlaikytas tvirtas pramoninis ES pagrindas, kad pramonės politika ir konkurencingumas uh, E, būtų tvirtinti, jie turi, jo, to poreikis turi atsispindėti visose politikos rytise. Tiek kalbant apie infrastruktūrą, ar kalbėtume apie skaitmeninę ekonomiką ar apie kitą, turi būti plėtojama. Um, turime taip pat, um, spręsdami tas problemas, išsaugoti socialinės darbuotojų teisės. Buvo pasiekta pažangos pasitelkiant tokias priemonės kaip Europos strateginių investicijų fondas, tačiau dar ir toliau tebėra reikalinga šalinti kliūtis ir skatinti naujas finansavimo formas. Strateginių e, paskolų tikslas, Europos investicijų banko teikiamos paskolos gamybos sektoriuose ir susijusiuose, paslaugų, e, susijusiuose sektoriuose taip pat turbūt tinkamai įvertinti, išanalizuotos, kokios čia yra galimybės. Tu trečdalį viešųjų investicijų ES turi įtakos e, pramonės įmonėms, regionams, regionai gali suvaidinti esminį vaidmenį, kalbant apie pramonės modernizavimą. E, Visą tai gali būti atlikta kombinuojant regioninę ir pramonės politiką, tuo abiejų politikų priemonės. Neseni įvykiai parodė, jog taip pat reikalingas yra socialinis, sektorinis dialogas, kur dalyvautų socialiniai partneriai vyriausybės. E, taip pat buvo pripažinta, jog labai svarbu socialinius partnerius įtraukti į tas diskusijas visuose lygmenėse. Taryba džiaugiasi komisijos iniciatyva įtraukti į tas politikas, kurios gali turėti reikšmingų, e, reikšmingo poveikio ES pramonės politikai į diskusijas. Finansiniai aspektai taip pat yra svarbus. ES parengė priemonės dėl to, kurių tikslas yra paremti darbuotojų įtraukimą į darbo rinką, priemonės, kurios padeda atremti restruktūrizavimo kartais neigiamus padarinius. E, viena iš paramos priemonių yra skirti priemonės atleistų darbuotojų e, reintegracijai į darbo rinką, jų permokymui. Strateginių investicijų fondas yra vienas ir pristaikymo prie globalizacijos fondas, tiksliau, yra ta priemonė, kuri padeda e, tais atvejais, kai problemos jau iškyla. E, ir esant tokiai aplink, ekonominiai aplinkai, kokia yra dabar, tai dažnai yra būtina. Ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai, tvariai ekonomikos plėtrai būtina ir toliau investuoti į mokslo tyrimus, į technologijų plėtrą. Pirmininkauti valstybė, pirmininkau, e, e, bendradarbiavimas Europos komisija ir e, turi daryti viską, kad e, verslo sektorius, mokslininkai ir e, panašus suinteresuoti subjektai diskutuotų apie būsimą ES pramonės politiką. E, Spalio 26-28 Bratislavoje vyks konferencija tą temą. Ten bus kalbama apie nanotehnologijas, gamybos sektorius, apie, e, bio, bus diskutuojama apie biotehnologijas ir visą eilę kitų dalykų. Skaitmeninimas, kitas svarbus dalykas. Pramonė, e, šis, šios pramonės plėtojimas turi teigiamą efektą visiems pramonės sektoriams. Būtina tai plėtoti visos ES lygmenių. E, E, pramonės e, įvairios įmonės, įvairūs sektoriai skaitmeninimo srityje gali suvaidinti reikšmingą vaidmenį tiek skaitmeninimą plačiau taikant pramonės įmonėse, tiek e, panaudojant jį kitur. Džiaugiasi taryba tuo, kad Europos komisija paskelbė nesnei komunikatą dėl ES dėl skaitmeninimo plėtojimo ES tvarios investicijos į švietimą ir mokymą, geresnis įgūdžių panaudojimas, atsižvelgimas į darbo rinką yra būtini dalykai tam, kad būtų galima paskatinti ES didesnį konkurencingumą ir geresnį užimtumą. Ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, jeigu norime reindustrializuoti Europą, turime dirbti visi kartu. Europos parlamentas ir komisija dirbs siekdami tų tikslų, prisidės prie to ir ES taryba. E, konkurencingumo tarybas susirinks į posėdį rugsėjo 29 dieną. Norėčiau priminti dar kartą, kad Bratislavoje vyks konferencija šią temą. Aš kviečiu visus ten atvykti dalyvauti. Dėkoju. Ir dar kartą atsiprašau, kad turėsiu išeiti, bet jau tikrai labai vėluoju ir turėsiu tą padaryti. Dėkui. Uh, Ačiū pirmininkė, kad informavote apie E, savo padėtį. Na, o dabar norėčiau perduoti žodį komisijos nariai Tysen. Pristatykite savo požiūrį. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Iš ties, pastarėjai pranešimai apie Caterpillar ir Alstom įvykius šokiravo ir nustebino daugybę žmonių visoje Europoje. Ištisi regionai nerimauja dėl ateities. Manau, jog turime susijęti šį klausimą su ateities iššūkiais ir pakalbėti apie pramonės konkurencingumą. Tokiais atvejais mūsų pagrindinis prioritetas yra visų pirma remti tuos, kurie tiesiogiai nukentės nuo šių e, įvykių. Turiuomenį darbuotojus, e, jų šeimas ir vietos ekonomiką. ES neturi likti nuo šalyje, mes turime dirbti visi kartu, visais lygmenimis, turime padėti darbuotojams, kurie praras darbus ir padėti šalims, regionams, kurie susiduria su tokia sunkia ekonominė ir socialinė situacija. Visų pirma, įmonės dirbančios Europoje turi moralinę pareigą vystyti socialinį dialogą ir e, kalbėtis su darbuotojais apie ateitį. Tai yra mūsų socialinio modelio esmė. Įmonės turi būti atsakingos darbuotojų atžvilgių. Kitas svarbus dalykas. Nepamirškime, jog tai, kas vyksta dabar, žmonių atleidimas iš darbo yra susijęs su e, plates, su tuo, kas vyksta visame pasaulyje. Taigi turime pasitelkti Europos pristaikymo prie globalizacijos fondo e, e, e, finansus. Jau praėjusiais metais buvo numatyti 3 milijonai eurų padėti darbuotojams. Dabar, remintis globalizacijos fondų, galime skirti dar papildomų lėšų nukentėjusiams šalims. Šios finansinės lėšos turėtų būti naudojamos e, mokymams, profesiniam pasirengimui stiprinti. Nepamirškime ir regioninės plėtros bei socialinių e, investicijų fondo lėšų, kuriuos taip pat galime panaudoti. Mes sukūrėme ir e, specialią grupę, kuri dirbs su atitinkomis e, valstybėmis ir spręs e, klausimus, kurie yra susiję su ES fondų panaudojimu ir teisinė sistema, kurią reikėtų remtis. Visos valstybės narės turi prisidėti prie trumpalaikių krizės sprendimo būdų. O Europos komisija aiškiai pasakė, jog Mes turime stiprinti savo pramonę ir jos konkurencingumą per ilgalaikę investicijų planą. 2016 Liepos mėnesį buvo e, daugiau nei 20 milijardų eurų investuojama į mažas ir vidutinės įmonės, infrastruktūrą ir kitas svarbės sritis. Tikimasi, kad tai padės Tai atneš 115 milijardų investicijų. Apie tai kalbėjo ir ponas Junkeris šiandien ryte. Ir buvo kalbama apie tai, jog turime stiprinti savo investicijas, jas didinti ir didinti savo pajėgumus. Tai planuojama daryti iki 2020 metų. Investicijų planu siekiama taip pat panaikinti kliūtis gerinti reguliavimą, kad jis būtų efektyvesnis ir tikslingesnis. Taip pat pramonės klausimas turi būti įtrauktas į visas kitas politikos sritis, turiuomenį žiedinę e, ekonomiką, energetikos sąjungą, kapitalų rinką, mokslinius tyrimus, inovacijas, geresnį reglamentavimą ir naujų įgūdžių darbo tvarkę. Iš ties, šiandien ekonomika keičiasi labai sparčiai, taigi mes turime pagalvoti apie naujus įgūdžius, apie tai, kaip mūsų žmonės gali prisitaikyti prie pokyčių. Turime e, siekti pritraukti kuo daugiau investicijų, nes tai yra augimo ir, ir ekonomikos variklis. Tai yra svarbu visiems žmonėms, jauniems ir seniems, dirbantiems, besimokantiems ar ieškantiems naujo darbo. Gerbiami parlamentarai, mūsų pramonė yra stipri. Tačiau neturime pamiršti, kad konkurencija vis aštrėja. Todėl ir mes turime dėti daugiau pastangų visais lygmenimis, kad Europa ir toliau išliktų konkurencinga ir patraukli e, gamintojams. Dėkoju. Ačiū. Dabar tęsime mūsų diskusiją, kalbės politinių frakcijų atstovai. Pirmiausia, žodį suteiksime kolegiai Grostet. Pone Grostet, ačiū, pone pirmininkė. Pone pirmininkė, ponia komisarė, kad ir kaip be būtų gaila, vėl tenka kalbėti apie šią didžiulę konkurencingumo krizę, investicijų krūkų, trūkumo krizę į pramonės sektorių ES. Caterpillar ir Alstom tos dvi įmonės yra simptominiai atvejai, kurie rodo pramonės depresiją, kod vis daugiau užsidaro įmonių ir tai yra nerima keliantis signalas. Tai taip pat e, kelia pykti žmonių, tai taip pat skatina nerimą jų tarpę. Tai jau, bet šiaip juk žinojome, kokia sunkiai yra šių įmonių situacija. Ir dabar viešoji valdžia paskutinę minutę bando paskubomis ieškoti kažkokių gelbėjimo planų, tačiau e, konkurencingumo trūkumas yra šios problemos šaknis. E, taip pat kai kurių valstybių narių noras sukurti tai tinkamą aplinką taip pat prisideda prie problemos. E, būtina įmonės restruktūrizuoti, prisitaikyti prie pasikeitimų, tačiau tos įmonės, kad galėtų vystytis, turi turėti fiskalinę, socialinę aplinką, kuri būtų joms palanki ir kuri nebūtų paralyžiuojama vienų ar kitų. Alstom atveju, man dėl to šios, šios įmonės ypač gaila, man atrodo yra pavojinga tai, kad vyriausybė siūlo kitai prancūzijos įmoniai, kuri taip pat patiria sunkumų, SNCF įmonė geležinkelių bendroji yra įsiskolinusi, siūlo skubiai teikti užsakymus, skubius užsakymus, kurie būtų dirbtiniai savotiškai, jų nereikia. E, tokios tvarios pramonės politikos Prancūzijoje trūko daugybę metų, o Europoje trūksta įvykių numatymo. Mes nuolatos kalbam apie pramonės politiką, tačiau kas siūlo rimtas pramonės vystimo strategijas, kuris būtų ilgalaikės mūsų įmonėms? To trūksta. E, ir labiausiai trūksta e, ir labiausiai apmaudu yra dėl to, kad nuo to kenčia darbuotojai. Jie kenčia nuo socialinio dempingo, kuris dėja egzistuoja ES. Šių įmonių uždarimas yra didžiulį sunkumą su įmonių darbuotojams. Būtent dėl to, kaip jūs teisingai paminėjote, ponė komisarė, tuoms darbuotojams reikia padėti, apginti jų socialinės teisės. Mūsų Europos pramonė dabar E, yra reikalingas stabilumo, pirmiausia, fiskalinio, antra, teisėjų kūros stabilumo. Jį būtina pramonės įmonės skatinti pateikiant ilgalaikės strategijas. Dėkui. Dėkoju, sako pirmininkė, ponė Grostet, kita kalbėtoja yra ponė Arena. Pusantros minutės, prašau. Pone Arena, ačiū, ponė pirmininkė. Caterpillar e, gosly uždarimas reiškia, kad daugiau negu 6 tūkstančiai žmonių patirs sunkumų, jūs atleisti iš darbo, jie taip pat nesupranta, kas vyksta. E, dabar prisitaikymo prie globalizacijos fondas gauna e, daug prašymų. Švedijoje iš Erikson 1500 darbuotojų bus atleista, iš Suomijoje, Nokija ir visai lėkite mūsų irgi atleidžia darbuotojas. Tačiau apmaudu ne tai, kad įmonė uždaryta, labiausiai matau dėl to, kaip ji e, patiria sunkumų ir kodėl turi užsidaryti. Caterpillar e, ir kitos įmonės e, stengiasi būstinę turėti ten, kur mokesčiai mažiausi. Caterpillar, pavyzdžiui, yra registruota Šveicarijoje. Caterpillar labiau yra linkusi mokėti dividendus akcininkams, o ne E, investuoti į savo gamybą. Tai yra ta įmonė, kuri atsisako jai tenkančio pilietinio vaidmens Europoje. Toks modelis dėja yra taikomas daugelio tarptautinių įmonių šiandien. Caterpillar be kita ko. E, e smukimas yra griežto taupimo priemonių tiesioginis rezultatas. Buvo mažiau investuojama į įrangą. E, ir štai įmonė patiria sunkumų, tuo tarpu juk sakome, kad žaliosios darbo vietos galėtų parūpinti darbo daugeliu žmonių. Ką daryti? Jūs, ponė komisarai, sakėte, kad reikia padėti darbuotojams, tiems, kurie buvo atleisti iš darbo, padėti regionams, kurie patirs sunkumų. Žinau, kad jūs esate pasirengusi dirbti šią linkmę. Mums būtina skatinti viešasias investicijas, mums būtina užtikrinti tinkamą apmokestinimą, kad mokesčiai būtų mokomi ten, kur veikia įmonės. Taip pat būtina užtikrinti mūsų įmonės konkurencingumą ir penktą, nesuteikti užsienio investuotojams absoliučių teisių. Tuo tarpu mes parlamente esame pasirengę pritarti visokiausiams susitarimams, kurie suteiktų užsienio investuotojams absoliučias teisės. Mes turime šį mechanizmą nedelsdami sustabdyti ir turime atlikti poveikio analizę susijusią su globalizacija. Ir ne tik poveikio analizės apie tai, kas iš to išeis pozityvaus. Mes žinome, kad pozityvių dalykų būna, bet turime įvertinti ir negatyvesias pusės, o jų paprastai būna visada. Jeigu to nežinosime, negalėsime pasirengti kaip tinkamai e, pritaikyti mūsų įmonės prie nudienos realijų. Tai, jeigu prisitaikyti sugebėsime, mes būsime saugesni šios dienos globalizacijos kontekste. Ačiū. Dėkoju, ponė Stevens. Pusantros minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. kai mes girdime tokius pranešimus, kad, kaip kad praėjusią savaitę nuskambėjęs pranešimas apie Caterpillar uždarimą, mano frakcija tikrai labai užjaučia tos tūkstančius darbuotojų ir subrangovų, kurie nebeteko darbo. Daug kas yra susirūpinęs dėl globalizacijos, bet tinkamas atsakymas į globalizacijos iššūkius yra gerai apgalvota politika. Mes neturime pasiduoti protekcionistams. Protekcionizmo politika lemia dar didesnį darbo vietų praradimą. Mes turime vykdyti tokią politiką, kuri leistų kurti darbo vietas. Dabar technologijos sparčiai kinta ir dėl to darbo rinka turėtų būti pajėgi prie to prisitaikyti. Taip pat nepamirškime, kad visuomenė vis labiau sensta ir ko gero reikėtų radikaliai keisti ir senyvo amžiaus darbuotojų poziciją darbo rinkoje. Iš globalizacijos fondo yra teikiama pagalba e, darbo netekusiems asmenims, bet finansinės naštos perkelimas ant mokesčių, mokėjimo, mokesčių mokėtojų pečių problemų neišspręs. Valstybės narės turi investuoti į struktūrinės reformas, kurios skatintų darbo vietų kūrimą ir verslumą. Mano šalis Belgija jau yra pavyzdys, kad tai daroma ypač Flandrijoje. Ačiū. Ponas Tarabelė, jums norėtų pateikti klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Ar jūs primsite klausimą? Jeigu taip, prašom, ponas Tarabelė. Ponas Stevens sakė, jog NVA partija buvo solidari. Tačiau norint solidarumą parodyti, reikia elgtis taip, kaip mes elgėmės Belgijoje prieš keletą metų, kai buvo paskelbta apie vienos gamyklos restruktūrizaciją. Tad turiu pasakyti, jog NVA tokio metodo tikrai netaiko. Nors būtent šiandien galėtų tai, tai ir būti išeitis dabartinėje krizėje. Tad kodėl NVA e, nesutinka su nauju pensijų metodu atleistiems darbuotojams, juk tai būtų išeitis? Beste kolega. Mielas kolega, labai ačiū už klausimą. Bet e, ko gero jūs nelabai klausėtės e, to, ką aš sakiau anksčiau. Mes prieštaraujame tam, kad senyvo amžiaus darbuotojai būtų tiesiog nurašomi. E, jų išleidimas į pensiją nėra sprendimas. Mes turime užtikrinti, kad vyresnio amžiaus darbuotojai persikvalifikuotų, kad galėtų rasti naujas darbo vietas ankstyvas išeimas į pensiją nėra pati geriausia išeitis kaip po tokia. Ačiū toliau, ponas Depre, prašom. Madame la Présidente, Madame la Commissaire. Gerbama pirmininkė, gerbama komisarė, mėly kolegos. Štai ką tik Pilar paskelbė, jog uždarys savo gamyklą. Tai šokiravo visus darbuotojus, vadovus ir visą regioną paskelbta, jog 2000 žmonių bus atleista, dar dvigubai daugiau atleis subrangovai. Ir tai ne pirma tokia krizė, tačiau ši yra ypač e, skaudi. Ji atspindi tai, kas vyksta mūsų kapitalistinėme pasaulyje. Tokių krizių nesitikima, politikai jas nereaguoja, apie tai nėra kalbama. Tai yra neteisinga, nes e, įmonė bus uždaryta tame regione, kuriame nedarbas jau ir taip yra labai aukštas ir apskritai ekonominė padėtis yra labai neraminanti. Jau buvo kalbėjama, e, kalbama apie stabilumo pakto nuostatas ir griežtą taupimą, kurio reikia laikytis. Tad kągi daryti? Visų pirma, reikėtų pareikalauti atsakingų asmenų e, pasiaiškinti, kodėlgi yra nusprendžiama uždaryti įmonę, kuri yra mažai įsiskolinusi ir kuri dirba pelningai. Tuomet reikėtų užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų tinkami, jiems būtų suteikiamos tinkamos socialinės garantijos ir išmokos. Profesinių sąjungų ir e, politikų darbas taip pat yra labai svarbus ir jūsų e, komisijos atstovų darbas bei E, valia padėti darbuotojams yra taip pat labai, ne, labai svarbus. Tačiau viso to neužtenka. Štai ir šiandien ryte komisijos pirmininkas, kalbėdamas apie sąjungą, kalbėjo apie, Europą, apie socialinę e, Europą, kurioje žmonės būtų apsaugomi. Tačiau matote, kas vyksta Alstom ir Caterpillar ir abejoju, kad ES šiandien sugebėtų apsaugoti savo visuomenę. E, Taip, iš ties pasaulis keičiasi, vyksta globalizacija. Tačiau turime nepamiršti socialinio dialogo, kaip kad ir jūs, komisarė, sakėte. Tai yra ES e, vienas iš ramščių. Ir turime e, sukurti strateginių investicijų fondą, kuris būtų skirtas būtent e, pramoniai. Ir Taip pat e, turėtume e, ieškoti platesnių išeičių iš dabartinės padėties, negu kad buvo e, pateikti pasiūlymai nacionalinių lygmenių. Ačiū toliau vieną minutę ponui Hendel. Ačiū pirmininkė, mėla komisarė, ponės ir ponai. Komisija kalba apie e, e, didžiulius tikslus. Tie tikslai geri ir gražus, bet dabar matome, kas vyksta. Turiuomenį ne vien tik tais Caterpillar atvejį. Regionuose yra naikinamos darbo vietos, tose regionuose jau ir taip yra didelis nedarbo lygis. Na ir tos užsidarančios įmonės e, yra ne tik pelningai dirbančios, bet ir konkurencingos tos įmonės nusprendžia užsidaryti. Tos e, įmonės nebegali planuoti į ateitį, ypač e, statybų sektorija. Įmonėms taip pat reikėtų geresnių galimybių planuoti į ateitį. Mes dabar reaguojame tik į pasiekmes, kai e, yra panaikinamos darbo vietos, naudojame globalizacijos fondo lėšas, tai yra mokesčių mokėtojų lėšas. Tai gerai, bet to nepakanka. Atėjo pats laikas pagalvoti, ką, ką daryti, kad pelningai dirbančios įmonės irgi dalyvautų padengiant uh, E, tos nuostolius, kurios atsiranda panaikinus darbo vietas. Ponas Lambert. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, 2009-2015 metais 50 procentų išaugo dividendai mokami akcininkams ir 15 procentų išaugo darbo vietų praradimas. Taigi e, matome, kad finansų iškelimas į pirmą vietą kenkia mūsų ekonomikai, sengiamasi trumpalankį pelną, kuo didesnį gauti. Tai yra alfa ir omega propaguojamas e, e, visų įmonių ir darbuotojų teisės lieka likimo valiai, kad taip ir atvejs nėra vienintelis. Nes nuo 20 iki 5, e, nuo 15-20 procentų išaugo dabar bedarbių skaičius. TTIP atveju, man atrodo, socialinių tokių sunkių atvejų bus daugiau, jeigu tas susitarimas bus pasirašytas. Pone Taisen, jums aš galiu tai pasakyti. Visą tai vyksta dabar, kai europiečiai išsikėlė tikslą pramonės dalį savo BVP iškelti iki 20 procentų. Ar kalbėtume apie mobilumą, apie energetiką, ar e, statybos sektorių. Čia e, pramonė turi vaidinti esminį vaidmenį. E, pereinant mūsų ekonomikai, pereinant į tą ekonomikos lygį, kur bus tausiai naudojami energijos ištekliai ir uh, kur e, bus užtikrintos visų teisės. Taigi mes Europoje turėtume būti labiau lyderiai negu kažko sekėjai. E, Caterpillar Goslys įmonės uždarimas turėtų mums būti pamoka. E, mes turėtume pasimokyti iš to, kiek mums kainuoja pramonės politikos neturėjimas. Tai reiškia, kad reikia pagaliau finansus pastatyti savo vietą, kol bus uh, finansų institucijų diktuojamas poreikis įmonėms gauti maksimumą pelno, tol ir vergausime finansams. Antra, būtina turėti tinkamą prekybos politiką. Reikia baigti su tais prekybos sustarimais, kurie pritaikyti yra tik akcininkų, akcininkų interesams. Reikia atsižvelgti į ES darbo rinką, būtina atsižvelgti į mūsų sąjungos fiskalinės, aplinkosaugos ir socialinės normas. Taip pat būtina, kad pereinamasis laikotarpis tarnautų pramonė, o pramonė tarnautų pereinamajam laikotarpiu. E, išsikelkime e, plataus užmojo tikslus, tiek kalbant apie resursų naudojimą, tiek apie energetikos sektorių. Junkerio planas turėtų ne šiaip savo e, tik kosmetiniais pataisimais užsiimti, bet reikėtų iš tikrųjų kalbėti apie pereimą prie ekologiškesnės ekonomikos. Mūsų E, pramonėje darbo vietos dažnai pakeičiamos mašinų, žmonių nebereikia. Ir manau, kad ir toliau keliamas e, svarbiausias tikslas gauti kuo didesnį pelną. Aš manau, kad mūsų visuomenėje, jeigu nenorime milijonų žmonių palikti gyvenimo nuo šaly, būtina tvarkingai sutvarkyti perskirstimo politiką. Ačiū. E, pone Lambertsai nori jūs kreiptis kolega, užduodamas klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ar priimsite jį? Pone Šafer, prašau. Pone Lamberts, aš jūsų išklausiau labai atidžiai prieš tapdami deputatais. Kai kas iš mūsų kartu su didžiųjų bankų vadovais e, mes reikalavome, kad būtų parengtas reinvesticijų planas, kad būtų galima paskatinti tam tikrą monetarinę Europos investicijų bankų politiką. E, tūkstantis milijardų turėtų būti investuota į pramonės sektorių. Kodėl negryžtate prie šios idėjos? Galbūt reikėtų daugiau Europos protekcionizmo e, daugiau ir galbūt reikėtų bent jau abipusių nuolaidų reikalauti, kai tariamasi dėl nuolaidų. Atsakymas. Per dvi su pusė minutės sunku viską pasakyti, sako ponas Lamberts. E, matome, kad Europos centrinis bankas teikia finansavimą įmonėms. Ir tai yra tas dalykas, kuris yra pakankamai išblaškytas. Mes jau seniai pasisakom už tai, kad būtina ir, ir, e, yra daryti tikslinės investicijas. E, aktyvų rinka dabar yra ypatingai aktyvi, tačiau reikėtų Europos investicijų banką ir kitas investicijų priemonės pasitelkti tam, kad būtų galima investicijas uh, kreipti ten, kur galima rasti galimybių pereiti prie žaliosios ekonomikos. Kol kas dėja nėra politinės valios tai įdėkti, tikiuosi, kad vieną gražią dieną atsiras nacionalinių lygmenių ir Europos lygmenių ta dauguma, kuri imsis šio žingsnio. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ponas Bei, prašau. E, Alstom Belforto regiono gamykla, kurios likimas tikimasi dar bus palankesnis negu uh, Galgrange iš Florange įmonių aiškiai rodo, kad mūsų įmonių vadovai pasiduoda pensijų fondų ir akcininkų diktatui. Iš 1879 metais atidaryta Alstom gamykla Belforte yra tikras simbolis. Čia 1971 metais buvo pagamintas pirmasis traukinys rėdantis dideliu greičiu. Tai yra mūsų TŽV, kuri mūsų pavydė visas pasaulis. Įmonė dirbo 9000 darbuotojų. Šiandien tik trečiajame sektoriuje dar reikia dirbančių žmonių, jie priimami paimami į darbą. E, pernai, pavyzdžiui, 33 tūkstančiai darbuotojų Prancūzijoje e, buvo atleisti iš darbo, tie žmonės dirbo pramonės sektorija. E, be abejo, atsakomybė tenka nacionaliniams vadovams, tačiau tenka pripažinti, kad mūsų ekonomika vis labiau patiria finansų sektoriaus diktatą mes dabar negalim imtis jokių protekcionistinių priemonių, netgi europinių. ES e, sako, kad kovoja su monopoliais ir tuo pat metu liepia transporto e, sektorių atskirti nuo kitų e, geležinkelio veiklų. Sakoma visą tai tam, kad nebūtų monopolių. E, Belforto įmonės uždarimas yra logiškas žingsnis, nes e, Alstom buvo išdraskytas, energetikos sektorius šios įmonės buvo perduotas amerikiečių įmoniai General Electrics kompetencija ir inovacijos centrai priklausomi juk yra nuo gamybos centrų. Būtent dėl to yra būtina padėti e, tiems į pramonės centrams, kurių gamyba šiuo metu yra sulėtėjusi, bet tai yra mūsų įmonės žiedas. Ministrai turėtų dirbti prie problemų sprendimų ir mažiau rūpinti savo e, karjerą. Negalime sakyti, kad ministras bankininkas Macron taip ir ne, nesuprato, kas vyksta. Vietoj to, kad pozuotų e, žmonių e, gyvenimo stiliaus žurnalams, galėtų jo tiesiog labiau rūpintis jam tenkačiais reikalais. Štai dabar 2000 darbo vietų patiria pavojų, 500 iš jų bus bus panaikinta Belforte. Šiandien būtina kelti ilgalaikius tikslus ir būtina turėti priemonės tiems tikslams pasiekti. Ačiū. Is, uh... Ačiū. Dabar žodis ponui Roliau. 2013 vasaris. Caterpillar restruktūrizuojama, keli šimtai žmonių atleidžiama. Kalbama apie įmonės ateitį, darbininkai sutinka nusileisti dėl lankstumo klausimų, uždarbio klausimų. O šiandien štai ką matome. Gosly paskelbiama, jog įmonė apskritai bus uždaroma ir visi darbuotojai bus atleidžiami. Ir niekas nekreipia dėmesio į socialinį dialogą, darbuotojus ar valdžios institucijų nuomonę. Deja, tai nėra pirmas ir paskutinis toks atvejis Europoje. Tačiau Caterpillar atvejis yra tikrai išskirtinis. Ir štai e, galiu e, pasiremti Europos investicijų banko e, pirmininko teiginiu, kad iš ties tokios įmonės globalizacijai neatsilaiko. Ir turime E, daugiau dėmesio skirti darbuotojų apsaugai, subrangovų apsaugai. Mums reikia reindustrializacijos strategijos. Tad norėčiau padėkoti komisijai, kad ši siekia didinti investicijas, nes mums iš, tiek, iš tiesų reikia daug daugiau europinių ir nacionalinių lėšų tam, kad galėtume sukurti tokius projektus, kurie būtų tvarūs, turiuomenį judumo skai, e, skaitmeninėje ar energetikos srityje. Mūsų pramonė yra labai svarbi. Ir ypač šiandien, kai Kinija siūlo daug mažesnės kainas, suprantama, jog Europos pramonė negali tam atsilaikyti. Tad turime užtikrinti vienodas sąlygas. Aš kalbu apie Caterpillar, kadangi ši įmonė laikėsi aukščiausio aplinkos saugos reikalavimų, laiko jokia Kinijos įmonė. Tad džiaugiuosi komisijos narės ketinimais imtis spręsti šį klausimą. Tačiau mums reikia valios ne tik e, kalbant apie investicijas, bet taip pat kalbant ir apie pamokas, praeities pamokas. Mes turime kurti didesnį e, ekonominį ir pramonės potencialą. Ačiū. Dabar žodis poniai Revo Dalionu. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas taip greitai sureagavo į tai, kas vyksta Caterpillar, Gosli ir um, Alstom e, įmonėse. Ir šis klausimas aktualus ne tik Belgijai ar Prancūzijai, jis, jis aktualus visai Europai, nes kalbama apie e, naują ES pramonės politiką. E, Vos prieš keletą mėnesių mes kreipėmės į Europos komisiją su prašymu daugiau dėmesio skirti geležinkelio pramoniai ir kalbėjome apie užimtumą, apie užsakymų mažėjimą. E, buvo parengtas penktasis geležinkelių sektoriaus priemonių paketas, kuriuo džiaugiasi ir Alstom įmonė, kadangi buvo kalbama apie suvienodintas sąlygas, geresnės sąlygas. Uh, Šiuo žingsniu džiaugiasi visi. Ir šiandien mes turime išspręsti labai svarbu iššūkį, kaip apsaugoti savo ES pramonę e, globaliame pasaulyje, kaip apriboti užsienio įmonių e, įsiliejimą į mūsų pramonę. Šios įmonės yra plačiai ir stipriai remiamos. Taip pat turime pagalvoti apie e, viešasias investicijas, kurių šiandien nepakanka, jeigu norime paskatinti Europos pramonę. Iš ties tai yra didžiulis sunkus klausimas. Taip pat turime pagalvoti apie moteris e, ir vyrus, kurie nukenčia nuo to, kas dabar vyksta pramonės sektoriuje. Juos turime apsaugoti ir mūsų politikai turi prisimti atsakomybę, turi daugiau dėmesio skirti žmogiškumui, o ne pelno siekimui. Dėkoju, toliau ponas Nikolson, vieną minutę prašom. Ačiū, pirmininkė. Prieš dvi savaitės Caterpillar e, paskelbė, kad e, uždarys ir e, apie du, panaikins apie 200 darbo vietų ir Šiaurės Airijoje. Ir dėja, tai yra ne vienintelis toks atvejis, Caterpillar ir praeisiais metais e, jau panaikino e, nemažai darbo vietų. Štai e, neseniai ir kita įmonė paskelbė naikinanti 400 darbo vietų Šiaurės Airijoje. Šiaurės Airijoje darbuotojai yra tikrai labai motivuoti ir aukštos kvalifikacijos. Uh, Ir tų darbo vietų panaikinimas tikrai turės poveikio ir vietos ekonomikai. Kaip jau e, girdėjome, iš tikrųjų visoje Europoje yra pilna tokių istorijų. Man atrodo, kad mes europinių lygmenių turime e, pripažinti tuos iššūkius ir bendromis jėgomis tuos iššūkius turėtumėm įveikti. Taigi, aš manau, kad reikėtų konkrečios um, gamybai skirtos, gamybos, pramonė, gamybos pramonės uh, skirtos strategijos, ypač Šiaurės Airijoje. Uh, Ponas Nikolson, E, Panas Frunzulį jums norėtų pateikti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą. Ar primsite klausimą? Ačiū, pirmininkė. Tiesą sakant, atidžiai klausiausi, ką sakė kolega Nikolson, klausiausi to, ką jis pasakė anksčiau ir noriu pasiteirauti. Kaip galime vykdyti reindustrializaciją, jeigu mes siekime sudaryti tiek daug laisvos priekybos susitarimų, kurie suteiks daug privilegijų kitoms pasaulio šalims? Ir iš tikrųjų yra uh, pigiau gaminti tose trečiosiose šalise negu kad ES viduje. Panas Nikolson. Aš norėčiau padėkoti kolegai už klausimą. Iš tikrųjų, klausimas labai įdomus. Aš suprantu, kad šiuo metu komisija yra rengę atsakymą, peržiūri e, visas vykstančias dėrybas ir e, priekybos susitarimus. Ir Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti apie tai, kiek susitarimų galima sudaryti, nesugriaunant ES gamybos pramonės. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie e, TTIP, CITA, bet ir daugelį kitų priekybos susitarimų. Ir iš tikrųjų, tų susitarimų poveikis e, kelia susirūpinimą E, kiek dar tokių e, prekybos susitarimų ES gali sudaryti ir susidoroti su jų pasiekmėmis? Dėkuoju, e, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, linkėtume, kad tos abi įmonės rastų reikiamas išeitis ir kad Alstom galėtų ir toliau likti Belforto regione ir turėti pakankamai užsakymų. Žvelgime į realybę tokią, kokia jie yra. Abiejų šių įmonių atveju uh, bet jau Alstom atveju atsakomybė yra keliariopa. Prancūzijai čia tenka didžiulė atsakomybė. E, vis, į visas pusės buvo žarstomi Alstomo vadovų pažadai be jokios vizijos, be jokio pagrindo. Taigi nacionalinė atsakomybė yra didelė. E, Europai taip pat čia tenka tam tikrą atsakomybę. Jau daugybę metų mes matome, kad nėra visiškai jokios pramonės ekonominės politikos valdysenos visais šiais klausimais. Laikas yra pakeisti šias tendencijas. Reikia imtis veikti pagaliau. Turime pasiūsti tam tikrus ženklus, parodyti, kad Europa veikia ryštingai ir yra nusiteikusi vykdyti rimtą pramonės e, ir e, ir, ir pramonės politiką. Ir galiausiai mes turime parodyti, kad ne, negalim tik sėdėti ir kentėti, kad turim veikti. Valstybių ir vyriausybių vadovai turi pagaliau pradėti ginti e, prie Europos centrinio banko įgaliojimų pridėti ir kitą klausimą e, visiško užimtumo klausimą. Tai būtų labai svarbus politinis signalas. Mes turime, taip pat ir Europos komisija, turi pergalvoti konkurencijos taisyklės. Šiandien konkurencija pasaulinė. Na taip, taip, mes esame e, Europoje laisvos konkurencijos čempionai, tačiau būtina yra permastyti šią sritį. Trečia, mes turime pamastyti apie labai rimtą investicijų planą tas investicijų planas turėtų būti nukreiptas į ateities sektorius, į mokslo tyrimus, Tai galėtų būti paneuropinės investicijos, galėtų būti įkurtas pramonės investicijų fondas, kodėlgi ne. Galiausiai būtina ginti mūsų prekybos interesus. Mes juk nekvailesni už amerikiečius, ar ne? Tačiau Amerikos kongresas gina amerikiečių ekonominius interesus. Laikas ES institucijoms ginti europiečių ekonominius interesus ir galiausiai Kinijai neturi būti suteiktas rinkos ekonomikos statusas. Dėkoju. Uh, Ačiū. Ponas Liojarik yra kitas mūsų kalbėtojas. Prašau. Na, nemanau, kad mūsų diskusiją reikia pradėti nuo socialinių aspektų tos dezindustrializacijos. Turime kalbėti apie reindustrializaciją. Turime išsikelti teisingus klausimus. Pavyzdžiui, kaip galima sutikti su tuo, kad Caterpillar dabar atleistų darbuotojus. Tuo tarpu milijardą 400 milijonų eurų įsidalins tos įmonės akcininkai. Kaip Alstomas gali neturėti ateities, tuo tarpu, kai reikia plėtoti keliaivių transportą ir krovinių transportą, reikalingi rydienos traukiniai, garvežiai, kurie atitiktų aplinkos saugos reikalavimus. Kaip buvo labai teisingai pasakyta, Junkerio plano pinigai e, centrinio banko e, tas fondas 4 milijardai per metus ir investicijų bankas turi pagaliau imtis tarnauti rydienos investicijoms. Tuo turi pasinaudoti tos dvi įmonės. Būtina numatyti investicijas skatinančias pramonės augimą ir užimtumą. Būtina imtis e, europinio bendradarbiavimo e, geležinkelio įmonėms labiau negu konkurencijos tarpusavyje. Kodėl e, geležinkės rytyje neatsiranda analogiškas Airbusui projektas? Kodėl mes neginame savo interesų kaip JAV? Ir galiausiai laikas yra suteikti žodį darbuotojams dėl to, kaip jie mato savo įmonių ateitį ir kaip norėtų jas orientuoti. Ačiū. Dėkoju. Ponas Žado yra kitas kalbėtojas. Merci, Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė. Iš ties neįtikėtina, kad ganėtinai reguliariai čia susitinkame ir vis kalbame apie pramonę. Kiekvieną kartą išvados yra tos pačios. Griežtas taupimas visiškai nubraukia didžiulius užsakymus ir pajėgumus perkelti, renovuoti e, ekonomiką, infrastruktūrą, kurios reikia mūsų visai visuomeniai. Kiekvienais metais diskusijos Kiekvieną kartą diskutuojama apie tai, jog nėra tinkamos Europos pramonės politikos, o mums jos iš ties labai reikia. Nes nacionalinės politikos neužtenka. Šiandien Prancūzijoje e, diskutuoja veidmainiai. E, Alstomas sukėlė didžiulį skandalą, kad jį paremtų Prancūzijos valdžia. Ir kuogi tai gali baigtis? 2007 metais buvo diskutuojama apie e, didžiulius e, krovininių e, traukinių užsakymus, tačiau šių užsakymų skaičių šiandien vis mažėja. Mūsų e, ekologijos ministrė Sagolen tiesiog nužudė aplinkosaugos mokestį, iš kurio turėjo būti finansuojamos ekologiškos naujos švarios infrastruktūros. Taigi šiandien mums labai reikia ES lygmenių parengti pramonės politiką, kur daug dėmesio būtų skirta transporto, geležinkelio sektoriams. Ir taip pat turime pakalbėti apie, apie valstybių atsakomybę valstybę. Nes neįtikėtina, kad šiandien užsakymų mažėja, e, kad mažėja užsakymų kelių, e, geležinkelių sektoriuje, o oras vis labiau nepakenčiamas ir vis labiau taršes, e, taršus. Ačiū žodis ponui Mono. Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisarė, aš labai stebiuosi to, kas buvo ką tik pasakyta, nes kalbama apie, tiksliau kritikuojama griežta taupimo politika, tačiau to pačiu palaikomas euras. Turime pripažinti, kad dėl ultraliberalios ES politikos šiandien susidurime su šiomis visomis skaudžiomis problemomis. Jau 25 e, metus Prancūzija kenčia dėl ES politikos. 2014 metais Alstom filialas buvo pe, e, parduotas Amerikos įmoniai, buvo kalbama apie daug šviesesnę ir geresnę ateitį ir matome, kas vyksta dabar. E, užsienio įmonės, privačios įmonės, kotiruojamos e, biržoje, tiesiog išsidalina Europos pramonė ir jos įmonės. Europos Sąjunga vadovaujasi globale netinkama politika ir logika. Mums reikia ilgalaikės strategijos tokio, tokios, kokią siūlo šiandien Prancūzijos vadovybė ir būtent jie remdamiesi mes galime rein, tikėtis reindu, reindustrializacijos. Ačiū. Dabar uh, žodis po, poniai Sander. Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisarė. Uh, Manau, jog labai svarbu kalbėti apie Alstom, nes um, Belforte, tai yra mano rinkiminėje apygardoje, iškilo grėsmė daugiau nei 400 darbo vietų. Ir tai yra susiję su e, užsakymų problema ir vyriausybės požiūriu. Šiandien Prancūzijai trūksta e, vizijos. Ir daugybė žmonių šiandien mano, jog tie užsakymai, kuriuos siūlo vyriausybė, yra dirbtiniai. Tad mes turėtume pakalbėti apie, tiks, apie tai, kaip išspręsti susidariusią problemą, užuot priešinę dvi, e, du Alstom filialus Vokietijoje ir Prancūzijoje. Tuo pačiu šiandien siekiama, jog pramonė užtikr, e, sieks 20 procentų BVP. Visai neseniai ir pati komisija buvo e, prieėmė strategiją dėl geležinkelio sektoriaus konkurencingumo. Tačiau kasgi vyksta dabar? Turime pripažinti, kad e, šiame sektoriuje dirba 400 tūkstančių žmonių, tačiau parengta strategija nėra įgyvendinama. Mūsų įmonės yra perkeliamos į užsienio šalis, kur egzistuoja visai kitos socialinės garantijos, o e, ir darbuotojai nuo to kenčia. Tad turime kalbėti apie tai, kaip spręsti šį klausimą Japonijos, Kinijos ir e, JAV atžvilgiu. ES e, turi išlaikyti konkurencingumą ir jeigu jūs gerbiama komisarė, stengsitės mums padėti, mes tikrai jūs palaikysime. Taigi turime priimti plataus užmojo pramonės politiką ir jos laikytis. Uh, Dėkuoju. Kitas kalbėtojas yra ponas Baje, prašau. Ačiū, ponė pirmininką, ponė komisarė. Kaip žinia, kad tarp piliargos lys uždarimas e, reiškia 6 tūkstančius paaukotų darbo vietų, tuo tarpu, kai Amerikos pensijų fondai prisikraus pilnas kišenės iš to. Tai, yra, tai vyksta mano regione ir daugelį kitų regionų Europoje. Čia norėjau pareikšti paramą darbuotojams, jų šeimoms. Noriu taip pat pasakyti, kad žmonės laikosi labai oriai, profesinės sąjungos dirba labai sunkiai. Mes norėtume, kad lygiai taip pat ryštingai veiktų ir Caterpillar vadovai tokiomis sąlygomis. Caterpillar yra simbolis to, kas vyksta blogai Europoje. Aš manau, kad Europa turėtų pritaikyti uh, E, didžiulės baudas įmonėms, kurios dėl biržos įvairių skaičiukų atleidinėja žmonės. Tuomet e, iš tų pinigų būtų galima nukreipti kitaip tų įmonių darbo, darbą, galima būtų permokyti darbuotojus ir juos integruoti vėl į darbo rinką. Manau, kad reikėtų kuo greičiau atsisakyti griežto taupimo priemonių, reikia investuoti realią ekonomiką ir kurti kokybiškas darbo vietas. Kogi laukiama, kai tiek apie tai kalbama? E, per nelik daug matėme žmogiškųjų dramų pramonės sektoriuje. Ko dar laukiama? Būtina, kad valstybė įsikištų, kad ES įsikištų ir padėtų, kad Erpiler ir jos tos įmonės subrangovams. Regionas, kuris jau gauna ES paramą iš FEDER, e, manyčiau, turėtų būti padedama dar labiau, kad būtų galima e, panaikinti šios įmonės uždarimo pasiekmes. E, galiausiai čia susidurėma ir su mokestiniais ruojais. Dešimt metų e, Šveicarijoje, kad, Šveicarija, kad Arpilar perkelė savo pelną, kad nemokėtų mokesčių Belgijai. Tad Europa turėtų stiprinti socialinę dimenciją, geriau saugoti savo piliečius. Priešingų atveju ji e, pražiopsos savo ateitį. Dėkoju. Labai ačiū. Toliau vienam taponiai Anderson. Ačiū pirmininkė. Matome, kas vyksta Palestinoje. Aš visą laiką e, remiau tos darbuotojus, e, e, kuriems, kurių darbo vietoms kyla pavojus. Galbūt reikėtų šias problemas spręsti apribojant tų įmonių akcininkų indivi, dividendus. Galbūt įmonių gautą pelną būtų galima panaudoti tokių įmonių restruktūrizacijai. Deja, pasaulį valdo godumas ir godumas laimė. Na ir kalbant apie e, mano apygardą, tai kai ten naikinamos darbo vietos, tai e, žmonėms nebus manoma e, to fondo lėšomis pasinaudoti, nes Junktinės karalystės vyriausybė nuolat trukdo panaudoti, neleidžia globalizacijos fondų lėšų panaudoti atleistiems darbuotojams Šiaurės Airijoje. Panas Arimo, ačiū pirmininkė. 600 e, darbuotojų, e, e, motinų ir tėvų susidūrė su tokia situacija, kad jie atleidžiami iš darbo, atsiduria praktiškai gatvėje. Caterpillar akcininkai ir menedžeriai dėl to turėtų gėdytis. Mes artimiausių laikų turėtumėm nukentėjusiems darbuotojams padėti. Konkrečiai galima būtų pasinaudoti globalizacijos fondo lėšomis, bet reikia pažvelgti ir į ilgalaikę ateitį. Mes turėtumėm sukurti sąžiningas e, darbo sąlygas ES ir užtikrinti, kad įmonės neišsikeltų kitur. Čia reikia padaryti keletą dalykų. Pirma, reikia užtikrinti, kad pelnas nebūtų perkeliamas į kitas šalis. Dabar Caterpillar pelną perkelia į Šveicariją, gal to pelno neinvestuoja Belgijoje. Pelno mokestis turėtų būti mokamas ten, kur atliekamas darbas. Tai yra paprastas principas, jį reikia gyvendinti ir praktikoje. Ir aš remiu komisijos pasiūlymą. Antra, man iškilo ir klausimas. Ar tikrai išmintinga, kad viešosios E, investicijos yra praktiškai nebeįmanomos dėl e, Europ, europinio apskaitos taisyklių. Dėl to e, tos investicijos praktiškai nužudomos. Mes turėtumėm taip pakeisti taisyklės, kad miestai ir savivaldybės skatintų investicijas, tai padėtų išlaikyti ir darbo vietas. Svarbu, kad būtų vykdomos ir viešosios investicijos. Na ir trečia, svarbu užtikrinti, kad pramonė išliktų Europoje ir auktų. Tai galima būtų padaryti, kuriant novatoriškus produktus. Dėl to reikia daugiau investuoti mokslinis tyrimus ir technologijų plėtrą. Tik tokiu būdu mes galime kovoti su tomis šalimis, kur mokami labai žemi atlyginimai. Taigi mes turėtumėm siekti e, ir daugiau investicijų pažangius produktus. E, mėly kolegos, mes turime suteikti darbuotojams e, Gosli ir visoje Europoje tam tikrą perspektyvą. Ir nepakanka vien tik tais kalbėti, reikimtis ir veiksmų. Ačiū, toliau pane Werner. Frau Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisarė, mėly kolegos. Turiu pasakyti, kad e, jau daugiau kaip 50 metų gosli yra gaminama Caterpillar technika. E, panaši yra situacija ir kitose regionuose. Jeigu būtų tos gamyklos uždarytos, tai daugelis šeimų prarastų pajamas, tai būtų tikra katastrofa. Diskusijose pamirštamas ir vienas dalykas. Alstom ir Caterpillar uh, rodo tam tikrą tendenciją. Nuo 2008 iki 2014 metų buvo prarasti tūkstančiai darbo vietų netgi milijonai darbo vietų visoje Europoje. Tiesiog nebeimanoma konkuruoti su Kinija. Labai didelis spaudimą patiria ir geležinkelių pramonė. Ateityje skaitmeninimas galbūt yra naujos galimybės vieniems, bet tai taip pat reiškia ir pavojų išnykti kitoms šakoms. Dabar darbuotojams daromas vis didesnis spaudimas. Jie net susirga, bet vis tiek e, įmonių skaičius ES vis nyksta. Tai neturi nieko bendro su patikima E, sėkmingą e, ekonomikos politiką. Mes vieni negalime išspręsti problemos esmės. Jokia valstybė narė negali išspręsti tos problemos e, viena. Mums reikia, kad ES pakeistų taisyklės. Turime atsižvelgti savo interesus, turime suformuluoti ES e, ekonomikos strategiją, pramonės strategiją, o taip pat numatyti ir atitinkamą finansavimą. Aš to tikiuosi iš komisijos, o taip pat ir iš valstybių narių galų gale bent jau dabar atėjo pats laikas keisti ekonomikos politiką. Dėkoju. Pana Salinė. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė. Almstorm. Almstom ir Caterpillar primti sprendimai turės poveikio ir Italijai, mano šaliai. Alstom turi e, e, filialą e, ir netoli Milano. Ten e, irgi dirba daugiau kaip 200 darbuotojų. Taigi e, tikrai būtina rasti sprendimą, nes mano šaliai Italijai ta problema tikrai irgi labai aktuali. Taip pat ES ir pati turėtų prisimti atsakomybę. Ji turėtų stengtis atgaivinti gamybą ES. Apie tai būtent šiandien ir kalbame. Tai yra akivaizdu. Tai jau nekarta buvo kartota. Gamyba ir pramonė nėra viena iš tų kompetencijų, e, kurios priklauso ES. Bet tai turi e, Europos komisijos kompetencijos turi netiesioginį poveikį ir ekonomikos atgaivinimui. Tai susiję ir su aplinkos politika, kuri visiškai netitinka mūsų pramonės poreikių. Jokių būdų negalima suteikti Kinijai e, rinkos ekonomikos statuso, nes tai reikš, kad bus prarasta dar daugiau darbo vietų. Ir tai pakenks valstybių narių e, biudžetams. Tai reikš, kad valstybės narės galės mažiau investuoti Yra būtina užtikrinti viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą. Tai gali padėti atgaivinti mūsų ekonomiką ir išsaugoti su, su jie susijusias darbo vietas. And, uh, Dėkoju ir paskutinis kalbėtojas yra kolega Lopės. Minutė, prašau. Dėkoju. Būtina reindustrializuoti Europą, nes stipri pramonė reiškia, kad mes turėsime e, tvarų ekonomikos augimą. E, pramonės klėstėjimas reiškia, kad bus mokami terami atlyginimai žmonėms, kad bus tvariai auganti ekonomika, kad žmonės bus apsaugoti socialiai. Bet pirmiausia, reikia saugoti tą pramonę, kurią turime. Man nusibodo ta situacija, pavyzdžiui, Katalonijoje, ta, savo apygardoje, susitikus su įmonių e, komitetais, su profesinių sąjungų atstovais. Ir jie patiria įmonių uždarimus, atleidimus iš darbų, pavyzdžiui, susijungia įmonės. Uh, ir žmonės atleidžiami. Pas mus irgi yra Alstom įmonė. Buvo įvykdyta reforma, kuri buvo labai agresyvi žmonių atžvilgių, nes įmonė ieško beribio pelno. E, žinau, kad komisarė Taisen pritarė mano nuomonė, tačiau tuo pat metu reikia, kad turėtume tam tikrus kozirius, kad turėtume bendrus standartus, kurie leistų darbuotojams suteikti tam tikras garantijas, kai vyksta reorganizavimo procesas. Būtina turėti bendrus standartus dėl konsultavimosi, su darbuotojais dėl jų intereso gynimo. Ačiū. Dėkoju. Perteisime dabar prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Kelė, man atrodo dabar vyksta tikrai labai svarbi diskusija. Mes kalbame apie tai, kaip atgaivinti ES konkurencingumą. E, e, taip pat buvo minėti ir 20 metų tikslai. E, jie taip pat labai svarbus. Buvęs uh, E, Europos komisijos narys, kuris dabar yra mano kolega, mano frakcijoje, e, irgi apie tai kalbėjo. Mes dabar tiesiog prarastinėjame darbo vietas Europoje, e, kai kovojame ir su CO2 emisijų mažinimu. Turėtumėm pagalvoti apie tai, ką daryti ateityje. Yra būtina reindustrializuoti Europą. Kalbant apie COP21 ir tos konferencijos rezultatų gyventimą, tai yra didžiulė galimybė mums. Jeigu mes įgyvendinsime tikslus susijusius su brandolinė energija, tai tuomet mes galėsime pakeisti ir e, e, pramonės pagrindus, kurie yra reikalingi ES reindustrializacijai. Lega Blanko Lopes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes sakėme, kad Europa atsidūrusi yra kryškelėje. Yra tokių krizių, kurias Europa patiria vienas po kitos. Tai stiprina populizmą ir taip pat pilietį tolina nuo ES, nes pilietis vis labiau nepatenkintas. Matom, kad auga neligybė, kad darbo užmokesčių skirtumai vis didėja, kad prarandamos darbo vietos ir tai yra didžiausia problema. Manau, kad laikas atnaujinti pramonės politiką visoje ES. Be to, mes nepasieksime Europos komisijos iškeltų tikslų, nes buvo nuo 50 iki 20 procentų padidinti pramonės dalį mūsų BVP. Reikia nustoti kalbėti, o pradėti veikti. Reikia ieškoti naujų galimybių, vengti socialinio dempingo ir vengti nesažininkos konkurencijos o kartais net tarp valstybių narių tokiu atveju pasitaiko. Pažiūrėkime, kas vyksta juodosios metalurgijos sektoriuje. Reikia turėti Europos fondą, kur, iš kurio būtų galima kompensuoti įmonėms, kurios vartoja daug energijos ir būtina išvengti, kad kiekviena šalis nedarytų bet ko. Dėkuoju, ponė Krapinį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, e, konkurencikumas darbo rinkoje negali būti atsietas nuo poreikio industrializuoti ES. Tai būtų sprendimas e, darbo vietoms sustiprinti ir pagerinti mūsų piliečių gyvenimo kokybę. Būtent dėl to siūlau pabrėžti sąžiningos konkurencijos svarbą. Būtina uh, užtikrinti investicijas į konkurencingumo didinimą, konkurencingumo gerinimą. ES turi labai sudėtingus teisės aktus TTIP sustarimas e, gazdina mane, kai žiūriu, kaip skiriasi e, mūsų ir amerikiečių standartai. Turime peržiūrėti tuos susitarimus ir turime, e, turime siekti, kad tų standartų būtų laikomas. Priešingų atveju pramonės sektoriaus plėtoti nepavyks. Savo veiklos metu keliau ir kitus klausimus. Bendra Europos produktų prekybinė gynyba turėtų egzistuoti, tačiau kol kas tokios nėra. E, pavyzdžiui, tekstilės sektoriuje, automobilio sektoriuje ar plieno sektoriuje. Ji turėtų būti, jeigu norime reindustrializuoti Europą, reikia užbaigti tą nesažiningą konkurenciją ir atsisakyti socialinio dempingo. Ačiū. Kolega Marijas, prašau. Ačiū, pirmininkė. Šiuo metu ES e, pramonė susiduria su didžiulėmis problemomis, ypač e, dėl ekonominės krizės. Buvo šimt, uždaryta šimtai gamyklų, buvo prarasta tūkstančiai darbo vietų. Paskutiniai atvejai Alstom ir Caterpillar. Štai ir Graikijoje e, daug įmonių užsidarė ir dėl to pagausėjo bedarbių gretos. Bet turime suprasti ir tai, kad Caterpillar uždaroma, nepaisant to, kad 37 procentais prieš tai buvo sumažinti gamybos kaštai. Caterpillar turėjo daug sutarčių ir su subrangovais, pavyzdžiui, ir su Vokietijos geležinkeliais. Taigi tai turės poveikio ir Vokietijai. Yra E, būtina reindustrializacija, bet tai neįmanoma e, e, vadovaujantis Berlyno diktatų ir vykdant taupimo politiką. Ačiū, pirmininkė. Reikėtų savęs pastirauti, ar mes turime e, industrijos modelį, ar turime ES reindustrializacijos strategiją ir kokios, kokią pramonę mes norėtumėm turėti. Aš manau, kad e, šiandien nebuvo paminėta daug dalykų. Aš bent jau neišgirdau daugelio dalykų, kuriuos tikėjausi šiandien išgirsti. Uh, Vis dėlto norėčiau šitą patikslinti. Jeigu mes kalbame apie Caterpillar ar Alstom, taip, tai teisinga, mes turime reaguoti, mes turime pademonstruoti solidarumą tiems darbuotojams, kurie prarastinė darbo vietas. Bet pagalvokime apie tai, ką darysime rytoj ar poryt. Ar dar ne vis. Ar nėra greunama pramonė Europos Sąjungoje? Štai, pavyzdžiui, laivų statyba laivų statyboje galima sukurti tikrai daug darbo vietų ir puikių produktų. Nesugriaukime ir laivų statybos pramonės. Tai yra puikus pavyzdys, kaip Europoje galima vykdyti reindustrializaciją. Ačiū. Tuo ir baigsime diskusiją. Dabar suteiksiu žodį komisariai Tyson. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Džiugiuosi šiomis šiandienos diskusijomis. Uh, įsidėmėjau tai, ką jūs rekomendavote. Ir dar kartą norėčiau pabrėžti, kad mūsų skubiausias prioritetas dabar yra žmonės, kurie tiesiogiai nukentės nuo šių krizių. Mes turime pademonstruoti solidarumą su žmonėmis ir nukentėjusiais regionais. Ir mes esame, e, esame pasirengę per savo teisyną ir investicinius fondus padėti ir parodyti savo solidarumą. Ir šiandien galiu pranešti, jog komisija patvirtino pasiūlymą dėl išimčių pratesimo. Tai yra išimtis, kurios bus pratestos iki 2017 metų ir čia aš e, turiu omeny e, šeštą globalizacijos fondo dokumento straipsnio pirmą dalį. Vis dėlto mes turime ir toliau e, tobulinti sistemą, kurią užtikrinsime e, darbų gausą ir ekonomikos augimą. Turime supaprastinti reglamentavimą. Turime užtikrinti, kad mokestinė sistema bus palanki ir kad ją nebus skatinama šešėlinė ekonomika ir nelegalus darbas. Turime gilinti vidinę rinką visais lygmenimis. Na ir esminė priemonė tai daryti, tai žinoma, yra investicijų planas Europai, kuri padės pritraukti daugiau investicijų, kaip kad buvo anksčiau. Svarbios struktūrinės reformos. Tai yra vienas iš investicijų plano ramščių ir šios reformos padės užtikrinti tvarų augimą. Taip pat norėčiau pasakyti, jog yra numatoma patobulinti ir stabilumo ir augimo pakto e, priemonės. Tačiau turime suvokti, jog šie dalykai yra šiek tiek skirtingi. Stabilumo e, paktas yra skirtas viešiesiems finansams saugoti ir um, ekonomikos augimui stiprinti. Tačiau, kaip jau pirmininkas Junkeris e, šiandien ryte sakė, turime neužmiršti investicijų skatinimo ir čia ES institucijos ir valstybės narės turi dirbti kartu. Taip pat reikėtų paminėti parlamento rezoliuciją dėl geležinkelių sektoriaus konkurencingumo ir stiprinimo. Mes puikiai žinome ir esame susipažinę su šią rezoliuciją ir galiu patikinti, jog mes uh, atsižvelgsime į šią parlamento rezoliuciją dėl geležinkelių konkurencingumo ir įtrauksime e, pasiūlymus į rengiamą reindustrializacijos strategiją. Taip pat reikėtų pasakyti, jog komisarė Malmstrom yra puikiai dėrybininkė, ji derasi e, sunkiai ir jau ne kartą yra pasakiusi, jog su tarptautiniais partneriais sieks tokio susitarimo, kuris tenkintų ES. Ir joks susitarimas, kuris neigiamai veiktų ES, turėtų socia neigiamų socialinių pasiekmių, nebus tinkamas. E, taip pat reikėtų pakalbėti apie Kinijos rinkos ekonomikos statusą, kurį keletas iš jūsų minėjo. Turiu patikinti, jog e, net jeigu toks statusas būtų suteiktas, būtų numatomi griežti apsaugos mechanizmai, standartai, e, kad mūsų ekonomika nuo to nesusilpnėtų. Na ir galiausiai, gerbama pirmininkė, prancūziškai norėčiau pasakyti, jog, kaip ir ponas Baje sakė, aš taip pat noriu pasidžiaugti, jog e, profesinės sąjungos ir Goseli įmonės direktoriai ėmėsi greitai veikti ir veikia ranka rankon. Europa jiems padės ir juos rems. Na ir ši, šis įmonės sprendimas uždaryti įmonę yra sunkiai suprantamas, tačiau aš visgi lieku optimiste ir manau, jog nereikėtų pasiduoti visiškai pesimistinėms nuotaikoms. Nepamirškime, jog praėjusiais metais Valonijos regione buvo sukurta 9300 e, naujų darbo vietų. Taigi galime pasinaudoti jaunimo inovacijų potencialų įmonės, kurios ten buvo sukurtos, yra pažangios, dirba su e, oro uostu ir kitomis didžiosiomis kompanijomis. Tad turime skleisti ir teigiamą optimistinę žinę, nes žinau, kad tie žmonės, kurie šiandien nukentėjo, tikrai neturi daug paramos. And... Dėkoju, kolegos.